So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen, alle ihre Abstimmkarten. Kolegos, sėskite į vietas, paruoškite savo balsavimo korteles, įdėkite korteles į prietaisus, balsavimo prietaisus. bevor wir, bevor wir starten, bevor wir starten, möchte ich eine Besuchergruppe der Kollegen. Norėčiau palink, pa, pasveikinti kolegės Grostet pakvietupę iš Žaliųjų Alpių regiono ir taip pat kolegos Richardo Zeber pakviesta lankytojų grupė iš Tirolio Freibergo. Taigi sveikinu Jūs atvykus ir dabar siūlau pradėti balsavimą. Tikiuosi, kad kortelės paruoštos. Pirmiausia, USKI pranešimas. Variklių transporto priemonių garso lygis. Balsuojame kortelėmis iš karto. Pradedame. Die Grünen haben einen so viel, wir müssen die Stimme von. Per daug vienų žaliųjų atstovų balsų.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 Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio labai sudėtingo pranešimo rengimo. Ir dėkuoju taip pat komisijos ir tarybos atstovams. Dirbome ilgai, nes reikėjo susitarti, bet pagaliau aš manau, kad mes pasiekime gerą kompromisą. Dėkuoju. Dėkuoju, mes visi puikiai žinome, kad truko darybos ilgai. Dabar kitas pranešimas Gardinį pranešimas, dėl kurio teks balsuoti. Pirma, pirmiausia, ketvirtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis. 21 balsuojame kortelėmis. Ar jūs suspėjote balsuoti? Baigiame priimta. Penktasis už, prieš, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis dalimis, pirmoji už, prieš, susilaiko priimta. Už antrąją, su šešioliktoju paketumu, už, prieš atmestą. 23 ir 33 už prieš laiko primta. 24 už prieš laiko atrodo priimta, bet dėl 24 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Printa. Aštuntasis už. Prieš. Priimta. Devintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtasis už. Prieš susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 26. Ar visi balsavote? Baigiame. SND vienas balsas atrodo buvo per daug. Gerai. 41 už 19 prieš. Primta. Dvyliktas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 13 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 28 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 14 už. Prieš Susilaiko. Priimta. 29 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 30 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 31 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 32 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 15 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko priimta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. Atkenta, atkenta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis balsuojame. Baigiame. 54 už, 4 prieš, nesuslaiko niekas. Sveikiname kolego Gardinį. Toliau Antonėskų pranešimas. Iš karto 17 pakeitimas už, prieš, laiko, priimta. 18 už, prieš, laiko. Neaišku, balsuojame kortelėmis 18. Ar jau balsavote, baigėte? Atmestas. 19 už. Prieš. Prieš laiko turime balsuoti kortelėmis. Dėl 19 balsuojame. Ar jau visi pabalsavote? Baigėme. Primta. 20 už. Prieš. Prieš laiko primta. 21 už. Prieš. Prieš laiko atmesta. 22 už Prieš. Susilaiko. Neaišku. 22 balsuojame kortelėmis. Pradedame. Haben alle abgestimmt. Balsavote visi. Baigime. Priimta. 23. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Antrasis. Ir 24. Už. Prieš. Susilaiko. Priimtas. Trečiasis. Ir 25. Už. Prieš susilaiko. Atrodo priimta, bet dėl visoko kortelėmis pabalsuokime, dėl 3.25. Tikiuosi jau baig... pabalsavote, baigiame. Priimta. Ketvirtasis ir 26 kartu už. Prieš. Priimta. 27 už. Prieš. Slaiko. Atmesta. 28 už prieš, susilaiko, atmesta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 ir 5 už, prieš, susilaiko, priimta. 6 ir 32 identiški už, prieš, susilaiko, priimta. 7 ir 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už prieš atmesta. 35 už prieš susilaiko atmesta. 36 už prieš susilaiko neaišku. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 37 už prieš susilaiko atmesta Priimta. 38 ir 8 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 9 ir 39 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 10 ir 40 už. Prieš. Susilaiko neaišku, balsuojame kortelėmis. Dėl 10 ir 40 balsuokime. Baigiame priimta. 401 už, prieš, sulaiko priimta, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko atmesta. 45 už, dėl 44 kortelėmis balsuoti, prašau Ignar. Baigiame. Baigiame. Atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš susilaiko. Neaišku. 48 kortelėmis balsuojame. Beje, priimta. 49 už, prieš, laiko atmesta. Pirmasis už, prieš, priimta. 11 už, prieš, Atmesta. 12 atkrenta. 13 už. Prieš. Sveiko. Atmesta. 14 už. Prieš. Sveiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis. Balsuojame. Tikiuosi spėti pabalsuoti. Baigiame. Atmesta. 15 už. Prieš Susilaiko atmesta. 16. Ar reikia balsuoti? Mm, nereikia. Taigi, baigiamasis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Tikiuosi baigėte balsuoti. Priimta vienas balsas prieš. Dar vieną kartą turime balsuoti. Balsuojame kortelėmis. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Irgi pritarta. Klausiu, ar dėl 70 straipsnio finansų skyriaus reikėtų ką nors dar pridurti Antonesku. Atrodo, kad linksite galvą. 36 kolegos turėtų balsuoti. Balsuojame. Ar pabalsavote? Baigiame. Du atrodo nebalsuoja kolegos. Kas čia tokie? Baigiame. 60 už, 3 prieš. Taigi, sveikinu kolegę ir linkiu sėkmės darybose. Jetzt geht's weiter im Text mit der Abstimmung. Toliau balsuosime dėl pranešimo dėl medaus. Balsavimo sąrašas yra sudėtingas. Galbūt reikės paskelbti pertraukėlę, mums pasiaiškinti, kaip balsavome, ar verta balsuoti toliau. Taigi sutelkėme savo dėmesį 37, 38, 60 iš karto. Kas už? Kas prieš? Neaišku. Balsuojame kortelėmis. Pradėme balsuoti. Ar visi suspėjo? Baigiame. Atneša. 45 už. Prieš. Sveiko. Atmesta.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 Priimta. 403 už. Prieš. Atmesta. 49 už. Prieš. Susilaiko priimta. 50 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 44 už. Prieš. Suslaiko atmestas. Konsoliduotas pirmasis už. Prieš. Suslaiko priimta. Toliau. 61, 62 ir agri 7. 61, 62 ir agri 7. Kas už? Kas prieš? Primta. 63. Už. Prieš. Atmesta. Devintasis. Už. Prieš. Neaišku, balsuojame kortelėmis. Dėl devintojo pakeitimo baigiame balsuoti. Priimta.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 Gut, dass wir geprüft haben. 22. Gerai, kad pasitikrinome. Priimta. 22. Prieš. Šis laiko neaišku. Dėl 22 balsuojame kortelėmis. 22. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 26. Už. Prieš. Šis laiko priimta. 34 už. Prieš. Suslaiko atmesta. Trisdešimt penktas už. Prieš. Laiko atmesta. Septynioliktas už. Prieš. Suslaiko priimta. Dabar turime balsuoti dėl 19. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Chris Davis prašo balsuoti kortelėmis dėl 19. Ta ir darome. Pradedame. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Atmesta. 36 už. Prieš susilaiko atmesta. 23 už, prieš, susilaiko atmesta. Būtų gerai, kad būtų pritemdyta šiek tiek salė, kadangi saulė šviečia tiesiai į akis ir nelabai galiu suskaičiuoti. 24 dabar. Kas už? Jis prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmasis baigiamasis balsavimas, kadangi visi kiti pakeitimai atkrenta, taigi balsuojame kortelėmis, pradedame. Pir, vien pirmasis baigiamasis balsavimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame. 47 už, 17 prieš. Antrasis baigiamasis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame. 47 už, 15 prieš. Primta. Kolegė Gerling, ar jūs pageidaujate gauti įgaliojimus gali, daryboms? Jūs atsako, žinoma, taip. Uh, thank you, thank you. Ačiū, pirmininkė. Ne, aš neprašau mandato, neprašau galiojimo. Frau Görling, Frau Görling fragt nicht um ein Mandat. Taigi, kolegė Görling neprašo mandato. Nematau ir kitų pageidaujančiųjų tų galiojimų. Tuomet baigiame nagrinėti šitą klausimą ir pažiūrėsime, kokiu procedūrų turime vadovautis ateityje. Taigi sveikinu pranešėją. Chris Davis pranešimas. Kas pagėdauja išeiti iš salės dabar, turit tai padaryti sklandžiai ir nekeldami didelio triukšmo. Konsoliduotas pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Vis laiko priimta. Dvidešimt penktas. Ar pagėdavote balsuoti kortelėmis? 25. Kas už? Kas prieš? Suslaiko? Balsuojame kortelėmis. Dėl 25. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Baigiame. Ist angenommen. Wir kommen dann zu Consolidated 2. Konsolidatas antras. Kas už? Dagegen? Enthaltung. Prieš susilaiko. EPP nebalsavo. Peržiūrėkime konsoliduotą antrąjį pasiūlymą. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 37 už. Prieš. Neaišku, Balsuojame kortelėmis. Balsuojame kortelėmis dėl 37. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 38. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestam. 39. Už prieš, susilaiko atmesta. Konsoliduotas ketvirtas už, prieš, susilaiko primta. Konsoliduotas trečias už, prieš, susilaiko primta. 45 už. Prieš. susilaiko, neaišku. Dėl viso ko balsuokime kortelėmis. Dėl 45-ojo pradedame, baigiame. Priimta. Konsoliduotas septintas už. Prieš. Žalieji pasuodami keturi prieš sudaro daugumą. Konsolidatas septintas. Balsuojame kortelėmis, vaigiame. Vaigiame. Primta. 45. 54, atsiprašau. Už, prieš, susilaiko priimta. Atmesta. Konsoliduotas penktas. Už. Prieš kortelėmis. Dėl penktojo. Balsuojame. Ar visi pabalsavo? Baigime. Priimta. 63 už. Prieš. Atmesta. Konsoliduotas šeštas. Už. Prieš. Kortelėmis dėl šeštojo balsuojame. Ar visi suspėjo balsuoti? Baigiame. Priimta. 77 už prieš susilaiko atmestam. 69 už prieš susilaiko atmesta. 80 už prieš atmesta. 82 už prieš susilaiko atmesta. 78 už prieš susilaiko atmesta. 81 už prieš Susilaiko atmesta. 103 pranešėjo už. Prieš. Susilaiko priimta. 104 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 105 už. Prieš. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaiko priimta. 86. Balsuojame kortelėmis. Ar visi suspėjo balsuoti? Baigiame. Priimta. 87 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 88. 87 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotas 8 už, prieš, susilaiko, priimta. 94 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotasis 10 už, prieš, susilaiko, priimta. 97 už prieš vis laiko atmesta. 11 konsoliduotasis už dėl 97 balsuojame kortelėmis. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigime. Konsoliduotas 11. Už. Prieš. Priimta. 14. Konsoliduotas pakeitimas už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 12. Už. Prieš. Suslaiko. Priimta konsoliduotas 12. Balsuojame kortelėmis. 12. 12 kortelėmis. Baigime. Primta. 13 konsoliduotas už. Prieš. Susilaiko primta. 118 ir 19 už prieš, atmesta. 120 už, prieš, susilaiko, atmesta. 121 už, prieš, atmesta. 122. 121 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 122 už. Prieš. Primta. 123 ir 24 kas už. Kas prieš. Slaiko atmesta. 126 už. Prieš. Atmesta. 128 už prieš, susilaiko, atmesta. 125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 atkrenta, 129, 130 kartų už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, laiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 132. Ar visi balsavo? Baigime. Atmesta. 133. Už. Prieš. Suslaiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 133. Ar visi balsavote? Baigime. Atmesta. 138 už. Prieš. Atmesta. 135 už. Prieš. Pasuome kortelėmis dėl 135. Jūs visi balsavote. Baigiame. Primta. 136 už. 136 už. Prieš. Neaišku, balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. 137 už, prieš atmesta, konsoliduotas 15 už, prieš priimta 140 už, prieš atmesta, pirmasis už, prieš laiko balsuojame dėl pirmojo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 16 už. Prieš. Susilaiko priimta. Penktasis už. Prieš. Atmesta. Šeštasis už. Prieš. Septintas už prieš atmesta. Aštuntas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas už, prieš susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl devintojo. Dėl devintojo. Ar visi balsavote? Dėl devintojo kortelėmis. Baigime balsuoti. Ist angenommen. Sie. Priimta. Dešimtasis. Už, prieš, priimta. Vienuoliktas už, prieš, slaiko atmesta. Devintasis. Už, prieš, priimta. Tryliktas už, prieš, priimta, 14 už, prieš, atmesta, 15 už, prieš, kas laiko, priimta, 16 už, prieš, kas laiko, priimta, C, kontroliuojant dalis įtrė, e. už, prieš, priimta, atmesta, C į 3. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmesta. D į 3. Už, prieš, atmesta. E į 3. Atmesta. Antroji dalis į 3. Už, prieš, priimta. 17 konsoliduotas už prieš suslaikyta priimta. Šeštasis už prieš priimta. Aštuntasis už prieš atmesta. Devintasis už prieš suslaiko priimta. Dešimtasis už prieš suslaiko priimta Atmesta. 11 už. Prašoma balsuoti kortelėmis dėl dešimtojo balsuojame. Ar visi balsavote? Baigime. Atmesta. 11. Itre. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 16. Itre. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 18. Itre. Už. Prieš susilaiko atmesta. Priimta, balsuokime kortelėmis. Dėl 18. Visi balsavote. Baigime. Priimta. 20. Įtrė už. Prieš. Susilaiko atmesta. Ir elektroninis baigiamasis balsavimas. Balsuojame. Ar visi suspėjo balsuoti? Baigime. 51 už, 12 prieš, vienas susilaikė. Priimtas pranešimas. Sveikinu Kristevį, tačiau mandato įgaliojimų negalima suteikti. Kris. Norėčiau padėkoti šiandien sunešėjams ir dėkoju jiems už jų indėlį, už jų konsoliduotus pakeitimus, kurie iš esmės patoblino mano, mano rengiamą tekstą. Ir dabar mes siunčiame labai aiškę žinę komisijai apie tai, jog mums reikia aiškios sistemos. Ir tikiuosi, kad pagaliau bus imtasi priemonių tam, kad būtų plėtojama šį technologiją, kuri padės mums mažinti CO2 išmetimus į atmosferą. Dėkoju. Toliau tęsime balsavimo procedūrą. Vitorio Prodi. Pranešimas. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Rimta? Penkiasdešimt penktas už prieš Visada nebalsuojate. Kodėl? Kolegė Rotbėrin per daug nuobodu. 55 už. Prieš. Suslaiko. Primta. Antrasis kompromisas už. Prieš. Suslaiko. Primta. Trečiasis už. Prieš. Suslaiko. Primta. 4A. Konsoliduotas už. Balsuojame kortelėmis. Dėl 4A. 4A. Konsoliduotas pakeitimas. 7 puslapyje. Ar visi suspėjote pabalsuoti? Baigiame. Priimta. 4B dėl jo nebalsuojame. Toliau 148, 10 puslapis už, prieš. Susilaiko, neaišku. 148 balsuojame kortelėmis, baigiame. Priimta. Konsoliduotas penktas už prieš, susilaiko priimta. Toliau šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 144 už, prieš, susilaiko priimta. 149 už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintasis kompromisas už, prieš, priimta. Dešimtasis už, prieš, laiko priimta. M per ketvirtas priimta. MP5 už, prieš, sulaiko priimta. 12 už, prieš, sulaiko priimta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, sulaiko priimta. Antrasis už, prieš, sulaiko priimta. Penktasis už, prieš, sulaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš, sulaiko priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko primta. Septintasis už, prieš, susilaiko primta. Ample 1 už, prieš, susilaiko primta. Ample 2 už, prieš, susilaiko primta. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko primta. Dvyliktas kompromisas už, prieš, susilaiko primta. Dvidešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko ant priimta. Turime balsuoti dalimis dėl 22, dėl pirmosios už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ir baigiamas balsavimas, kaip visada kurtelėmis pradėjome balsuoti. Baigime. Baigėme. 60 už, vienas prieš. Taigi, priimta. Sveikiname Viktorijo Prodį. Vittorio, Prodis. Vorrei ringraziare eh, i colleghi dell'appoggio. Norėčiau padėkoti kolegoms už paramą. Norėčiau padėkoti asistentams ir visai komandai už paramą, pagalbą, kurie entuziastingai dirbo ir taip pat norėčiau padėkoti už kompromisų formuluotės. Koju. Toliau. Pilar Ajūzų pranešimas. Imko pirmas už. Prieš. Susilaiko priimta. Regi šeši už. Prieš. Susilaiko priimta. Regi septyni už. Prieš. Susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. Aštuntas už prieš Laiko. FEM 8. Balsuojame kortelėmis. Kortelėmis baigiame. Primta. FEM 9. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. Antrasis kompromisas. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. FEM 16. Už. Prieš. Suslaiko. Primta. Regi 13. Už. Prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 59 už, prieš laiko. Tik vienas kolega balsavo. 59 už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas. Už. Prieš jis laiko primta. Tai yra trečiajame puslapyje. Penktasis kompromisas už, prieš, jis laiko primta. 68 už, prieš, jis laiko primta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko primta. 18 moterų komitetas už, prieš laiko neaišku balsuojame dėl FEM 18. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Atmestam. FEM 13 už. Prieš. Šis laiko atmestam. Septyniasdešimt ketvirtas už prieš susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 74. Baigiame. Atmesta. 75 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. Imko. Atkanta 76 Pirmoji dalis už. Atsiprašau, atsiprašau, atkrenta ko gero taip pat tik dėl antrosios dalies turime balsuoti, balsuojame dėl 76 antrosios dalies. Už. Prieš. Susilaiko primta. M2. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. FM3 už prieš. Sulaiko atmesta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko atmesta. Priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko at, priimta. 85 už prieš susilaiko priimta. 86 už prieš susilaiko priimta. 55 už prieš susilaiko priimta. 87 už prieš susilaiko priimta. 88 už prieš susilaiko primta. 89 už prieš susilaiko primta. 91 už prieš susilaiko primta. 92 už prieš susilaiko primta. Imko antras už prieš susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko primta. A9 už prieš FEM1. Atsiprašau, FEM1 balsuojame. Devinšimt šeštas už prieš. Suslaiko primta. Devintas kompromisas už prieš sulaiko primta. 97 už prieš sulaiko primta. 98 už prieš sulaiko primta. 101 už prieš sulaiko priimta. 99 ir 101 priimta. 102 už, prieš laiko priimta. 111 už, prieš laiko priimta. 109 už, prieš laiko priimta. 110 už, prieš laiko priimta. 113 už, prieš laiko priimta. 114 už, prieš laiko priimta. 115 už, prieš laiko primta. Konsoliduotas B už, prieš laiko primta. Imko 3 už, prieš laiko neaišku. Imko 3 balsuojimo kortelėmis. Baigime. Primta. 120 už. Prieš. Sulaiko primta. 121 atkrenta. 122 už. Prieš. Slaiko. Primta. 123 už. Prieš. Slaiko. Primta. 124 už. Prieš. Slaiko. Primta. Imko 10 už. Prieš. Slaiko. Primta. 125 atkrenta. FEM 4 už prieš, susilaiko primta. Fem 6 už, prieš, susilaiko primta. Imko 14 už, prieš, susilaiko primta. 126 atkrenta, imko 12 atkrenta. Toliau Fem 7 už, prieš, susilaiko atmesta. Fem 12 už, prieš, susilaiko atmesta. FEM 14 už, prieš, susilaiko atmesta. FEM 20 už, prieš, susilaiko priimta. Regi 3 atkrenta. konstatuojami dalis A, antrasis pakeitimas už, prieš, laiko primta. Trečioji už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis ir penktasis pakeitimai už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už, prieš susilaiko priimta.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 Tiko 11 konsoliduotasis už, prieš, jūs laiko priimta, 22 už, prieš, jūs laiko priimta, 25 už, prieš, jūs laiko priimta, 12 kompromisas už, prieš, jūs laiko priimta, 32 už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 32. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Konsoliduotasis A. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 40 už. Prieš. Susilaiko priimta. 13 už prieš laiko priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 51 už prieš susilaiko. Neaišku, Baigėme dėl 51 kortelėmis balsuojame. Ar visi suspėjo pabalsuoti? Baigėme. Atmestam. voted separately, so you ask for one vote for the three of them. So, dann kommen wir zur elektronischen Schlussabstimmung. Elektroninis baigiamasis balsavimas, pradame balsuoti. Ar visi suspėjo? Baigiame. Baigiame. Šešim du už, niekas nesusilaikė, niekas neprieštaravo, sveikinu pranešėją. So, weiter geht's mit dem Bericht der Toliau kalbėsime apie, balsuosime dėl Ester Delange pranešimą. Kolegė, pradėkime. 43. Kas už? Prieš? Atmesta? Neaišku, tai kada elektroniniu būdu balsuojame. 43. pakeitimas. Ar visi nubalsavo? Baigėme balsavimą. Už 27, prieš 23 atmesta konsoliduotas trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 49, e, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, tada elektroniniu būdu patikrinsime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Toliau 54. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. Toliau penktas. Kas už? prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Kažkas čia skambina, e, man tai trukdo, nežinau, kas čia tai darote. Ačiū. Kompromisinis pasiūlymas šeštas, kas už, prieš, susilaikė priimta. E, 63 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 64 už, prieš, susilaikė atmesta, 65 už, prieš, susilaikė priimta, 66 už, prieš, susilaikė priimta, 67 už, prieš, susilaikė priimta, 68 už, prieš, susilaikė priimta. Agri 1, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Agri 2 už, prieš, susilaikė priimta. 69 už, pri, e, atkrenta. 71 už, prieš, susilaikė. Neaišku, patikrinkime. Elektroniniu būdu balsuojame dėl 71. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 72 už. Prieš. Susilaikę priimta. 74 už. Prieš. Susilaikę priimta. 75 už. Prieš susilaikė, neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsavimą baigiame. Priimta. 123 už, prieš, susilaikė priimta, 77 už, prieš, susilaikė priimta, 70 už, prieš, susilaikė priimta, 78 už, prieš, susilaikę priimta, imko 6 už, prieš, susilaikę priimta, 79 už, prieš, susilaikę atmesta, 80 už, prieš, neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu, ar visi balsavote. Baigiame balsavimą. Atmesta. 81 už. Prieš. Susilaikė priimta. 82 už. Prieš. Susilaikė priimta. 83 už. Prieš. Susilaikė priimta. 84 už. Prieš. Susilaikė priimta. 85 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Agri 16 ir Agri 6. E, nebalsuojame dėl to. 86 už, prieš susilaikė priimta, 87 už, prieš susilaikė. Neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 88 už, prieš susilaikė atmesta. 89 už, prieš, susilaikė atmesta. 90 už, prieš, susilaikė priimta. 92 už, prieš, susilaikė atmesta. 93 už, prieš, susilaikė priimta. 94. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, neaišku, patikrinsime elektroniniu būdu, balsa, balsuojame, ar visi balsavote, baigiame balsavimą, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta, 95 už, prieš, susilaikė, priimta, 96 už, prieš susilaikę priimta. 97 už prieš susilaikę priimta. 98 už prieš susilaikę priimta. Žodinis pakeitimas pirmasis. E, pas mus 98 už prieš susilaikę priimta. Konsoliduotas septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 107, 107 už, prieš, susilaikė, neaišku. Elektroniniu būdu patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmesta 101 už, prieš, susilaikė. Neaišku. Dėl 101 tikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Priimta. 112 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 113 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 114 už. Patikrinsime 113, jeigu norite elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimą baigėme. Priimta. 114 už, prieš, susilaikė atmesta. 115 už, prieš, susilaikė, priimta. 116 už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Kompromisinis aštuntas pasiūlymas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko vienas atkrenta. 121 už, prieš, susilaikę priimta. 122 už, prieš, susilaikę priimta, agri 7, nereikia balsuoti dėl jo, tada agri 14, taip pat nereikia dėl jo balsuoti, toliau pereiname e, prie Hor Schnellhardt 124 e, už, prieš, susilaikę priimta, 125 už, prieš, susilaikę priimta, 126 už, prieš, susilaikę priimta. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisinis už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 8 už, atkrenta. Kitas irgi. Tada 73 už, prieš, susilaikė priimta. 131. Žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis A. Už, prieš, susilaikė priimta. Toliau 135 už, prieš, susilaikė priimta, 136 už, prieš, susilaikė priimta, 137 už, prieš, susilaikė, neaišku. Patikrinsime 137, ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta, 114. 114 140 atkrenta, 141 už, prieš, susilaikė priimta, 143 už, prieš, susilaikė priimta, agri 11 už, prieš, susilaikė priimta, agri 15 už, prieš, susilaikė priimta, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta, antrasis už, prieš, susilaikė priimta 3 už, prieš susilaikė priimta 4 atkrenta, 5 už, prieš susilaikė priimta 6 už, prieš susilaikė priimta 7 už, prieš susilaikė priimta 8 už, prieš susilaikė priimta 9 už, E, Renata Zomer prašo, kad reikia patikrinti. Aštuoni. Ar visi balsavote elektroniniu būdu? Balsavimą baigiame. Baigiame. Priimta. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimta. Dešimtas už. Prieš. Prieš susilaikė, atmesta. 11 už, prieš, susilaikė, priimta. 12 už, prieš, susilaikė, priimta. 13 už, prieš, susilaikė, priimta. 14 už, prieš, susilaikė, priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 17. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Pirmasis kompromisinis. Turime balsuoti dėl to. Už, prieš, susilaikę, priimta. Priimta. 24 už. Elektroniniu būdu balsuosime. Tai dėl 24 ar visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Priimta. 25 už. Prieš. Susilaikė priimta. 26 už. Prieš. Susilaikė priimta. Konsoliduotasis 2. E, už. Prieš. Susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta, 31 už, prieš, susilaikė priimta, 32 už, prieš, susilaikė, atkrenta. 33 tada, už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 35 už, prieš, susilaikę, priimta. 36 už, atkrenta. 37 už, prieš, susilaikė priimta. 38 tai už, prieš, susilaikė priimta. 39 už, prieš, susilaikė priimta. 40 už, prieš, susilaikė priimta. 41 už, prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime 41 elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 42 už, prieš, susilaikė, priimta. Atmesta. Nebuvo aišku, taigi elektroniniu būdu patikrinsime 42. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir dabar elektroninis galutinis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Sveikinu Estą Delangą. 58 mm, iš 58.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 wildlife crime. Nusikaltimai laukiniai gamtai. Ir čia dabar balsuojame dėl 19 už, prieš, susilaikė priimta 20 už, prieš, susilaikė priimta 21 už, prieš, susilaikė priimta 22 už, prieš, susilaikė priimta 23 už, prieš, susilaikė priimta 24 už, prieš, susilaikė priimta 25 už, prieš, susilaikė priimta 26 už, prieš, susilaikė priimta 27 už, prieš, susilaikė priimta 28 už, prieš, susilaikė priimta 29 už, prieš, susilaikė priimta 30 už, prieš, susilaikė priimta 31 už, prieš, susilaikė priimta 32 už, Tai buvo kartu, atsiprašau. 33 už, prieš, susilaikė priimta, 34 už, prieš, susilaikė priimta, 35 už, prieš, susilaikė priimta, 36 už, prieš, susilaikė priimta, 37 už, prieš, susilaikė priimta, 38 už, prieš, susilaikė priimta, 39 už, prieš, susilaikė priimta, 40 už, prieš, susilaikė priimta priimta 41 už, prieš susilaikė priimta 42 už, prieš susilaikė priimta 47 mm, už, prieš 47 e, mes e, norite dėl 42 pasitikrinti gerai, patikrinsime 42 elektroniniu būdu, to pareikalavo. Taigi, Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Septyni prieš nulį. Taigi 47 už. Prieš. Susilaikė, mes patikrinsime tai elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 46 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 43 atsiimtas. 44 ir 45 kartu balsuojame dėl jų už. Prieš. Susilaikė. Turime dar elektroninį dar kartą elektroniniu būdu pasitikrinti. 44-45. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Primta. 49 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 50 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 51 už. Prieš. Susilaikė priimta. 52. Pirmoji dalis. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 53. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 54. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 55. Už. Prieš. Susilaikė priimta. 56. Už prieš, susilaikę priimta, 57 už, prieš, susilaikę priimta, 59 už, prieš, susilaikę priimta, 60 už, prieš, susilaikę priimta, 61 už, prieš, susilaikę priimta, 62 už, prieš, susilaikę priimta, 63 už, prieš, susilaikę priimta, 64 už, prieš, susilaikė priimta 65 už, prieš susilaikė priimta 66 už, prieš susilaikė priimta 67 už, prieš susilaikė priimta 70 už, prieš susilaikė priimta 71 už, prieš susilaikė priimta 73 už, prieš susilaikė priimta, 72 už, prieš susilaikė priimta, 74 už, prieš susilaikė priimta, 75 už, prieš susilaikė priimta, 76 už, prieš susilaikė priimta, 78 už, prieš susilaikė priimta. Ne, neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu 78. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 77 už. Prieš. Susilaikė priimta. 79 už. Prieš. Susilaikė priimta. 81 už. Prieš. Susilaikė priimta. 82 už. Prieš. Susilaikė priimta. Patikrinkime. 82. Elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Taigi 83 už, prieš, susilaikė, priimta. 84 už, prieš, susilaikė, priimta. 85 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaikė, priimta. 2 už, prieš, susilaikė, priimta. 3 už, prieš, susilaikė, priimta. 4 už, prieš, susilaikė priimta, 5 už, prieš susilaikė priimta, 6 už, prieš susilaikė priimta, 7 už, prieš susilaikė priimta, 8 už, prieš susilaikė priimta, 10 už, prieš susilaikė priimta, 9 už, prieš susilaikė priimta, 11 už, prieš susilaikė priimta, 12 už, prieš susilaikė priimta, 13 už, prieš susilaikė priimta, 14 už, prieš susilaikė priimta, 15 už, prieš susilaikė priimta, 16 už, prieš susilaikė priimta, 17 už, prieš susilaikė priimta, 18 už, prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl e, visos rezoliucijos elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Baigėme balsavimą. Už 57 prieš 2 susilaikius nėra. Sveikiname e, rezoliucijos e, autorių. Ir tuo mes šiandien baigėme savo komiteto posėdį ir pasimatysime rytoj su koordinatoriais 9, o su kitais 10 ryte, kartu su, su koordinatoriais. Iki ryto.